Yes, what I said, I said that I have been doing this from the very beginning. I see many good elements in emissions. Taigi, kalbėtoja kartoja tai, ką sakė iš pradžių, kad e, taršos leidimų prekybos sistemoje yra nemažai teigiamų aspektų, tačiau turėtume pažvelgti tiesiai į akis. Europos kovos su klimato kaita politika brangiai kainuoja Šiuo metu mes vykdome labai brangę vienašališką kovos su klimato kaita politiką pasaulio mastu, dėl to ES mažėja darbo vietų ir yra <clears throat> baudžiamos įmonės finansiškai, kurios vykdo ekologinę gamybą. Naujausios mokslininkų išvados patvirtina, kad ten dabartinė politika taršos apimtis nemažėja, jeigu atsižvelgtume vartojimą, į vartojimą, tai e, e, su vartojimu susijusi tarša padidėjo, su gamyba susijusi tarša dėl taršos leidimų e, sistemos, aišku, sumažėjo, tačiau su vartojimu susijusi tarša išaugo dramatiškai. Ir e, Šis pavyzdys parodo, kad mūsų klimato kaita nėra veiksminga, nes dėl mūsų kovos su klimato kaita politikos gamyba yra perkeliama į kitas pasaulio vietas, kuriuose nėra taikomi tokie griežti ekologiniai reikalavimai ir <clears throat> dėl to didėja nedarbas ES ir mes turime į tai atsižvelgti, priimdami savo sprendimus siekdami kovoti su klimato kaita, mes turime suvokti, kad kol klimato politikos kriterijai bus susiję su gamybo nesuvartojimu, mes būsime klaidingame kelyje, nes mūsų gamyba ir su ją susiję taršos leidimai bus perkeliami, todėl mes Todėl pivartintų ir sauslydimų prekybos sistema nepateisina su jie siejamų tikslų ir lūkesčių. Ir jos ekonominis poveikis yra neprognozuotinas, ypač mūsų konkurencingumui ir darbo rinkai. Ypač turint omenyje, kad Europos e, didžiausi, pavyzdžiui, energijos išteklių gamintojai prognozuoja per tnausius tris metus didesnį nei milijardo 300 milijonų eurų pelną. Todėl komisija, veikiant dabartiniai sistemai, toliau turėtų galimybę manipuliuoti padėtimi rinkoje ir tai sukeltų dar didesnę sumaištį ir dar labiau pakenktų šios e, sistemos taršos leidimų prekybos sistemos patikimumui. Todėl energijos išteklių kainos privatiems ir pramoniniams vartotojams dar labiau išauktų ir dar labiau padidėtų CO2 nutekėjimo rizika, Apie visą tai reikia mąstyti, turint omenyje, kad mes turime dėkti ir taikyti ekonomikos gavinimo ir stabilumo užtikrinimo priemonės šiuo metu, užuot taikę skatinamasios priemonės. Mūsų ekonomikai mes šiuo metu elgiamės atvirkščiai, taigi raginus kolegas iš socialistų frakcijos pagalvoti du kartus prieš priimant sprendimą. Jūs e, siekiate ekonomikos augimo, e, jos atgaivinimo, o šiais sprendimais dabartiniu laikotarpiu ekonomika būtų dar labiau žlugdoma. Palikdami dab, galioti dabartinę tarsos leidimų prekybos sistemą, mes uh, galėtume daugiau dėmesio skirti anglės naudojimui. Energetikos įmonės anglės nenaudoja dėl, ne todėl, kad taršos leidimų kaina žema, o todėl, kad anglės kaina yra žema, todėl, kad uh, anglės kaina sumažėjo, todėl, kad jo, jos ekspor, eksporto apimtis iš JAV padidėjo, nes JAV naudoja labai daug skalūnų dujų. ES e, taršos leidimų prekybos sistema buvo parengta tuo metu, kai Europa dar negyveno krizės sąlygomis ir manau, kad reikia iškoti sprendimų siekiant gaivinti Europos ekonomiką ir atsižvelgianti į energetikos politikos pokyčius tiek ES, tiek Junktinėse valstijose prognozuojama, kad dujų kaina JAV per atmiaus 15 metų sudarys trečdalį ES dujų kainos, tuo tarpu ES prognozuojama, kad dujų kainos išauks ir e, todėl padidės tas energetinis e, atotrukis kainos rytyje su mūsų didžiausių konkurentų pasaulio mastu lyginant. Ar dalies apivartinių taršos leidimų prekybos šaldymas ar atidėjimas padėtų pataisyti šią padėtį. Ne, tai nėra struktūrinis sprendimas dėl e, šio atidėjimo, tik tai dar labiau išauktų e, energijos išteklių kainos krizės metu. Ši priemonė galbūt nuo 5 iki 15 eurų padidintų taršos leidimų kainą, tačiau ji niekuomet nepasiektų 50 eurų už toną. O tai yra tas, ta riba, nuo kurios e, taršos leidimų prekybos sistema pradėtų nešti naudos. Todėl mums reikėtų pagalvoti apie tai, kaip daugiau naudoti e, anglės, turint omenyje, kad e, prognozuojama, jog anglės kaina turėtų siekti 40-50 eurų <clears throat> ir tokia turėtų išlikti, tačiau pasiant to dabartinė padėtis energijos sektorio pakankamai sudėtinga ir nėra tvari. Taigi mums reikia užsitikrinti ilgalaikį prognozuojamumą, ilgalaikį pastovumą, tvirtinant teisės aktus, ir tik tai atneš mums atitinkamą, atitinkamas paskatas investuoti į atsinaujinančias technologijas, o visos lygimų prekybos užšaldymas ar atidėjimas nieko neduos. Manau, kad tą reiktų šiandien pasakyti komisijai. Esu tikra, kad kolegos pasakys dar daugiau. Mūsų nuomonė šiuo metu teikiami pasiūlymai yra netinkami ir jie tink, teikiami netinkamu laiku. Tarsos leidimų prekybos sistema turėtų veikti be šios <clears throat> įsikišamosios priemonės. Ši sistema turėtų veikti veiksmingai rinkos sąlygomis ir užtikrinti verslui prognozuojamumą e, tam tikrą ir e, <clears throat> pastovumą. O mūsų dabarties diskusijos netgi kenkia investicijoms ES ūkio. Ačiū, Kris Deivis. Well, have... Dėkoju. Aš taip pat dirbau prie šios sistemos nuo patys kūrimo pradžios. Ir aš galvoju, kad ponia Korhola nuosekliai išdėsti, ką jis sakė. Aš neprisimenu, ką jinai yra teigiamą pasakius apie šią sistemą. Nėra buvę to dalyko per pastarąjį dešimtmetį. Kartais e, sunku prisiminti, kad būtent EPP pranešėjai uh, tokią nuomonę reikštavo. Ir buvo laukiama paramos tokiams mintims. Europos parlamentas pritarė priemonėms sustiprinti ATLPS Taigi, prieš metus buvo priimtas toks sprendimas, mes raginom komisiją, kad būtų numatytas reikiamas kiekis išmokų. E, dabar, kai kalbam apie vadinamą backloading priemonę, tą atidėjimo priemonę, čia yra, mes kalbam apie kažką labai banalaus, trivialaus. Dėl to vyksta didžiulės politinės diskusijos tarp tarybos ir parlamento. Na, stebina tokie dalykai. Ir šiaip Čia, čia buvo pasinaudota ši priemonė kaip trojos arkliu, siekiant nebūtinai e, nuneikti šitos e, apivartinį, prekybos apivartinės taršos leidimai sistemą, bet apskritai nori nuneikti viską, ką bando daryti teigiamą europiečiai kovodami su klimato kaita. O ką daryti? Ar tai reiškia, kad mes turėtume statyti atominės jėgainės visur, nes tai regis yra pigiausia priemonė kovojant su CO2 išmetalais? E, o, o gal statyti anglim kūrenamos jėgainės, nes tai yra pigiausias būdas šildytis. Tačiau ATLPS kūrimo pradžioje, e, tos sistemos kūrimo pradžioje energijos kainos, kainos buvo 30 procentų mažesnės, o dabar, kas teisingai pastebėjo, dabar 4 eurus už toną kainuoja tie leidimai buvo padarytos investicijos, bet mes dabar kiek lauksim, 40-50 metų, kad galėtume žengti pirmin. Komisija, kai pasiūlė tą backloading priemonę, e, nebuvo sakoma, kad Tuomet nebuvo sakoma, kad atsiras kažkokių reikšmingų pokyčių rinkoje. Ne. Mes žinome, kad buvo panaikinti aukcionai. Ir aš Atsiprašau, kad tenka taip audringai pasakyti, tačiau rinkos mechanizmai dėja buvo sureguliavę tą prekybos šiais leidimais sistemą. Sistema veikia. Ir ta vadinamoji backloading priemonė yra viena iš tų priemonių. Ta priemonė turės Štai kokias pasiekmes. Jeigu ta priemonė backloadingus įgyvendinta, kaina pakils tų leidimų iki 8 eurų už toną, tačiau tai reikšmingai kainų nepakeis, nes jeigu ta priemonė nebus įgyvendinta, tie leidimų, tų leidimų kaina bus 5 eurai tonas. Na, priemonė nepadės, ko gero, sumažinti anglim kūrenančių jėgainių skaičiaus. Kai, kai kas prieštarauja šiai priemonė ir sako, kad komisija siūlydama backloading priemonę viršė savo kompetenciją. Tačiau komisijos pareiga yra siūlyti teisės aktus tačiau, ir manau, kad savo kompetencijos komisija čia neperžengia. Europos komisija juk yra viena iš e, ATLPS reguliuotojų. Tad komisija turi tam tikrų galių. Jos yra numatytos sutartyse, ji turi teisę reguliuoti ar sistemą, ar atlikti tam tikrus pataisimus, kai kur reikia. Tai yra numatyta teisės aktuose. Kai kurie žmonės sako, kad mes neturėtume kištis į rinkos mechanizmus, nes mes čia bandome kištis į rinką. Tačiau ponia Korgola ir aš dalyvavome posėdėje, kai ponia Melstrom pristatė, būdama komisare ATLPS Ir mes turime pripažinti, kad buvo padaryta klaidų. Kitos šalis pasaulyje pasimokė iš tų klaidų. Jos rengia pačios savo ir dėgia savo apyvartininkybos e, taršos leidimai sistemas ir mokosi iš mūsų klaidų. O mes, regis, nieko ne, negalime daryti, tik žiūrime, kaip ta sistema pamažu žlunga. Visą tai sukuria tam tikrą netikrumą investuotojams. Kas gali būti blogiau investuotojui negu vizijos ateities nebuvimas? E, nes jeigu norime turėti daugiau aiškumo apie ateitį, turime žinoti, kokią kryptį rinksimės. Taigi šita backloading priemonė nieko nepakeis. Ir tiesiog sistemą rengimasi pareikti tokią, kaip yra, tik atidėti šiek tiek problemos sprendimą, numačius backloading priemonę. Mes regis, jokių esminių pakeitimų nėra siūloma. Ir ta priemonė turės jokių pasiekmių, išskyrus netikrumo investuotojams ir galbūt, galbūt intensyvę energetiką plėtėjančios įmonės susikraus daugiau pelno. Aš taip pat girdėjau ir apie tai, kad ir e, energetikos įmonės kūrėsi kitose šalyse. Nes sprendimai neprimami čia, nes be abejo mūsų kainos nekonkurencingos. Mes įvertiname žmogišką į faktorių, net jeigu kalbame apie dujų gamybos priemonės tam tikras. Visos studijos parodė, kad energetikos intensyvios gamybos įmonės pasinaudojo labai plačiai ATLPS teikiamais privalumais, jos susikrovė pelno iš to e, Tačiau tai yra tik lobistų truka, triukas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ne ta sistema padėjo galbūt įmonių svarbiausią pelną pasiekti. Dėkoju. Ačiū ponui Krisdėjui. Toliau žaliųjų frakcijos pranešėjas. Um, could, course, kind of Galėtume dabar pradėti uh, dialoginę diskusiją dėl kovos su klimato kaita ir atitinkamų metodų. Galima būtų pradėti nuo diskusijų, kiek įmonės gavo naudos iš taršos leidimų prekybos sistemos, iš tų taršos leidimų, kurie joms buvo suteikti <clears throat> nemokamai per antrąjį perinamai laikotarpį ir kiek naudos iš to turėjo konkurencingiausia Europos e, ekonomika, tai yra Vokietija, galėčiau Australijos pavyzdį pateikti, Australijos sistema veikia ir taršos leidimai ten kainuoja 17 eurų už toną. Ir galėčiau pradėti nuo to ir po to užduoti klausimus apie įvairias priemonės. Tačiau diskusijos poslinkis jau yra toks didelis, kad neverta uh, to daryti, aš noriu paklausti kolegų, ar jie tą suvokia, nes daugiau jau nekalbama apie tokio pobūdžio klausimus. Mes kalbame apskritai apie sistemos išsaugojimą. Nes <clears throat> kaina taršos leidimų krenta kiekvieną dieną. Neseniai buvo atšauktas Vokietijoje <clears throat> taršos leidimų aukcionas, nes neatsirado pirkėjo. Ir ta kaina yra tokia, kokia dabar yra. Laikosi tik dėl to, kad kai kurie investuotojai mano, kad sistema išliks, tačiau tas tikėjimas mažėja kiekvieną dieną. Ir tokia turi būti mūsų diskusija apie taršos prekybos leidimų ateitį. Aš tie kolegos, kurie pasisako už <clears throat> aukciono atidėjimo už prekybos stabdymą turi savęs paklausti, ar jie e, siekia šią sistemą išsaugoti ar ne. Ir ponė Korvala, jūsų argumentai yra visiškai ne pagristi, nes e, <clears throat> e, ir, ir jie visiškai yra nieko verti. Mes turime diskutuoti, ar norime šią sistemą saugoti ar ne. Ir jeigu tos sistemos, ponė Korhola, nenori, tai yra viskas tvarkoja, tačiau noriu paklausti tų kolegų, kurie yra sistemos šalininkai, ar jie dabar <clears throat> nori e, pasisakyti už e, leidimų prekybos sustabdymą ar apskritai nori išsaugoti šią sistemą. Mes dabar tik tai nusiperkame laiko šio pasiūlymu, nes žaliųjų vertinimų uh, sijonų sustabdymas nieko neduos, galbūt kaina pakils iki 5 eurų už toną, galbūt iki 6, jeigu mums pasiseks, tačiau mes tik tai nukelsime rimtas diskusijas vėlesniam laikui. Ir jeigu mes e, laikysime šios nuostatos, kad reikia prekybą e, sustabdyti, tai e, sistema paprasčiausiai vėliau, bet vis tiek sužlugs aš savo pakeitimuose, taip kaip Junktinės karal... Jungtinės karalystės vyriausybė nori susijęti šias priemonės su struktūrinėmis priemonėmis. Ir tai yra mano ideologinė diskusija apie tai, kaip reikia šią sistemą išgelbėti. Jeigu jūs nepasisakote už atidėjimus leidimų pardavimų, tuomet siūlykite kažką kito arba aiškiai pasakykite, kad norite atsisakyti šios sistemos. Ispanija, Italija, Prancūzija yra už šią sistemą, tien karalystė siekia dar daugiau, taigi tikrai gėda, kad parlamentas šią srityje atsis, atsilieka nuo tarybos. Anksčiau mes buvome priešakinėse kovos linijose, o šiuo metu diskusijos taryboje yra pasistumėjusios daug toliau, daug toliau nes sprendimas e, taryboje priklauso nuo Vokietijos pozicijos ir jeigu Peteris Altmaieris e, sugebės pasiekti, kad jo pozicijai būtų pritarta, tuomet sistema veiks toliau ir šiuo metu parlamentas kelia daugiausiai problemų ir aš dėl to labai apgailestauju, nes mes galėtume, mūsų užmojai galėtų būti daug platesni. Mano galutinė išvada yra tokia. Jeigu kolegos galėtų atvirai pasakyti, kad jie šios sistemos nenori, tuomet būtų viskas tvarkoje. Tačiau pažvelkime į tą garsųjį neatsiaudų nutekėjimo sąrašą. Kaina dabar ten yra 30 eurų ir uh, Jeigu mes sužlugdysime e, taršos leidimų prekybos sistemą, tai ir atsisakykime ir to jokingo sąrašo, e, kuris yra grindžiamas kaina 30 eurų už e, CO2 toną, nes dabar yra daug įmonių, kurioms išduoti nemokami taršos leidimai, kurie, kurios vis dar ketina investuoti į atsinaujinančias technologijas, tačiau e, jeigu mes atsisakome taršos lygimų prekybos sistemos, turime atsisakyti ir e, visų dalykų, kurie yra su jie susiję, o e, tas pasiūlymas, kuris teikiamas dabar, leis mums tik nusipirkti laiko, tačiau pati sistema ateityje vis tiek žlugs, kolegos turite tą suprasti. Kelenan. Dėkojame ponui Aikaut. Martin Kelenan. Dėkoju, Matės. Ačiū už galimybę sudalyvauti diskusijoje. Na, suprantu, kad čia mes kalbame apie CO2 politikos politiką. Ne apskritai yra teisi, neteisinga, jokių siūlymų čia iš vis nereikia. Aš, na, vis tiek pabandysiu šias diskusijas savo kuklų indėlį įnešti. Chris Davis ir kolegos Beckholz pasisakymai mane šiek tiek sutrikdė, nes sakoma, na, e, laiko bandoma nusipirkti, ten bandant kažkokias priemonės ir panašiai, tai čia aš manau, kad ta sistema iš vis yra nereikalinga, todėl koks skirtumas, ar bus kas nors su ją daroma ar ne. Tie, kurie entuziastingai remia tas priemonės, suprantu, kad jie entuzias, entuziastingai kalba apie tai, kuo tiki. Norėčiau pasakyti Basui ir Krisui, kolegoms, dėl e, nutekėjimo CO2. Čia yra grinai akademinės diskusijos apie šios dalykus. Mano regione ta e, problematika žinoma. Kris kalbėjo apie aliuminio pramonę. Taip, e, mano apygardoje gaminamas aliuminis. Alka įmonė ten veikia, ten dirba daug žmonių ir ten toje vietoje, kur darbo trūksta, tas įmonės veikla yra svarbi, bet jinai užsidarė šiemet. Kodėl? Todėl, kad ne, ne dėl et, ne tos TLPS, o dėl direktyvos susijusios su to profilio įmonėmis. E, įmonė iškeliavo iš regiono, į Indiją ar Kiniją ar kažkur. Tiesiog, e, ne, ne Indija ar Kinė tiksliau išsikėlė įmonė, į Kanadą jinai išsikėlė nes ten e, galėtume sakyti, atlyginimai didesni ir sąnaudos didesnis ir taip toliau ir panašiai. Tačiau e, ten veikia intensyvi energijos gamybos pramonė ir emisijos juk vis tiek pateks į tą pačią atmosferą, kurią, kuri gaubė mus visus, tiesiog neliko mūsų regione svarbios įmonės. Ir gali atsitikti taip visoje Europoje. Galime kalbėti apie tai, tačiau kainą už tai sumokėsime labai didžiulę. Na, galite sakyti, na, ateitis, žalia ateitis ir taip toliau ir panašiai, galime apie tai diskutuoti. Ta nauja žalioji pramonė yra palaikoma kol kas viešųjų subsidijų. Ir jeigu jūs manote, kad kažkas gali pasikeisti e, ateityje, tai gerai, dėstykit toliau savo argumentus, galite kartot, ką norite. Tačiau aš manau, e, kad Kasdien susidurime su problema, kai įmonės palieka savo regionus, iškeliauja kitur. Dabar dėl paties siūlymo. Apie tai buvo jau diskutuota, tačiau e, šis instrumentas ATLPS buvo numatytas kaip rinkos mechanizmas. E, mes diskutavome komitete, parlamente dėl to ir Krisas buvo teisus. Komisaras tuo metu sakė, kad mums reikėtų dirbti ir, ir mokytis, kad siūlymas yra uh, sėkmingas ir kad jis tinkamai veikia. Tiesiog neužmirškime, kai buvo kalbama apie tai, kad ES, ES bus lyderė šio klausimu. Ir visiems šios diskusijos buvo įdomios, buvo kalbama apie e, kovą su klimato kaita, tikintis, kad pasaulis mus seks. Tačiau realybė yra kitokia. Ne visi ten susirikiavo už mūsų ir nori kovoti su klimato kaita. Ir tiesiog Pasaulis nesu mumis ir tai yra didžiausia problema. Prezidentas Obama praeitą savaitę e, buvo inauguruotas ir pasižiūrėsime, ką darys Junktinės valstijos, ar imsis kokiu nors veiksmu mūsų aptariamoje srityje ar ne. Ir manyčiau, kad e, Kongresas Amerikos nesijaučia linkęs prisimti kokį nors, priimti kokias drastiškas priemonės, e, nes laukiama ekonomikos bumo, kai bus pradėtos naudotis galūninės dujas. Ir manyčiau, kad e, Europos komisija norėjo rinkos mechanizmo. Taip, tas, tas mechanizmas yra, jis veikia. Ir e, taršos leidimai dabar yra kaip niekad pigus. Šias skaičius turime, galėčiau pateikti daugiau informacijos. Tačiau dabar aišku, kad sistema veikia neteisingai, nes rinkos mechanizmas turėtų veikti uh, pat savaime, sureguliuodamas kainas. Ir bendrai paėmus, matome, kad per nelik daug dabar yra tų tai laisvų taršos leidimų, nenaudojamų taršos leidimų. Aš teikiau tam tikrus siūlymus savo laiku, bet nemanau, kad tie siūlymai turės kokią nors reikšmę kam nors. Dėkoju. E, Frau Korola. Dėkojame. Pone Kohola nori dėl posėdžio vedimo tvarkos kažką pasakyti? Taip, aš norėčiau pataisyti vieną jūsų suklydimą ar vieną pasisakymą, kurį pasakė ponas Deivis. Tai nėra posėdžio tvarka. Pirmininkas nutraukė. Jūs pasakėte dėl posėdžio vedimo tvarkos. Tai nesusijęs su posėdžio vedimo tvarka. Tai pasakykite, kaip aš galėčiau ištaisyti klaidą, kurią kolega padarė kalbėdamas apie mane plenarinėme posėdžio paprastai taip galima padaryti. Taip, tam yra mėlynoji kortelė. Ar čia mes turime, klausė kalbėtoja, mėlyną kortelę? Ar norite, ar galiu pasakyti, ką nors dėl savo problemos? Leiskite man pasisakyti, sako kalbėtoja. Taip, aš niekada nesakiau, kad mes turėtume mokytis iš veiklos, taip sakant. Tai pasakė vienas mano frakcijos kolega, bet ne aš. Pirmininkas nori sustabdyti kalbėtoje. Mes ne vaikai, vaikai mokosi darydami iš kažką veikdami, bet mes ne vaikai. Pirmininkas. Jeigu kažkas nori pasisakyti dėl posėdžio tvarkos, tai mes galime leisti tą padaryti, tačiau jokių kitų galimybių nėra. Yra labai daug žmonių norinčių pasisakyti ir pirmasis iš jų kalbės ponas Šimanski. Jis yra šešėlinis pranešėjas EFD frakcijoje. Prašau. Pirmininkė, tikrai apgailę stauju, kad nuo pat diskusijų pradžios jūs iš karto uždavėte toną sakydami, pasakėte, kad mes ieškosime kelio, kaip sumažinti, o ne ar verta apskritai sumažinti. Anksčiau mes diskutavome ir pateikėme daug pavyzdžių ir pasirodė, kad mūsų nuomonės šią temą yra labai skirtingos. Bet visi svarstymai turi kažkokią prasme ir mato visos sistemos prasme. Aš pritarsiu tiems, kurie sako, jog jeigu tas sumažinimas, apie kurį kalbame, turės tik tai labai nedidelę naudą, kaip minėjo kolega Kalahan ką tik, tai kyla klausimas, kokia prasmė tada apskritai tą daryti. Kiekvienas supranta mintį, kiekvienas supranta ir sistemos veikimą. Ir esmė yra sukurti mechanizmą veikianti gamintojų elgseną ir jų energijos naudojimo įpročius. Ir šitas, šita priemonė bus tik tai labai nedidelė korekcija, tik retušavimas, todėl kyla klausimas, kiek ji yra prasminga. Ir aš norėčiau, kad jūs iš anksto nenu, niekam e, blogų ketinimų kaip ir ne, nedarytumėt prielaidos, kad kažkas gali turėti tokių blogų ketinimų, kaip pavyzdžiui ponia Kohola. E, netgi tas, kas netiki šią temą ir šią sistemą, kiekvienas tiki pačią klimato apsaugojimo idėją ir svarba. Todėl aš noriu padėkoti ponai Korhola už tai, kad atkreipė dėmesį į tai, kad problema yra tokia didžiulė ir tokia visapusiška, kad negalima jos apriboti tik tai diskusiją apie šį mechanizmą tai ne tik ekologinė problema, tai ekonomikos problema, su kuria mes dabar susidarėme apie tai ir kolega Kalahan atkreipė dėmesį pateikdamas konkretų pavyzdį. Tas pavyzdys nėra kažkoks ypatingas ir jis yra ypatingas dar ir tuo, kad kita vertus ypatingas tuo, kad įmonė išsikėlė į Kanadą, ne į Ukrainą, ne į Kiniją, ne į kokią pigę šalį, bet į Kanadą, kuri yra brangi šalis. Aš jau nekalbu apie Ispaniją, apie Graikiją, bet kalbu apie savo šalį jauni europiečiai neturi darbo, reiškia gamyba mums yra esminis dalykas, mes turime jos siekti. Todėl negalima atsitraukti nuo realybės, nuo ekonomikos ir visuomenės gyvenimo realybės, socialinės realybės ir kalbėti tik tai apie politiką. Aš kalbu kaip Lenkijos atstovas. Lenkai padarė didžiulių, didžiulės pažangos, labai daug dar turės padaryti, labai brangių reformų, turės modernizuoti visą savo energetikos sistemą. Bet neprašau ne čia jūsų užuojautos, bet tiesiog noriu pasakyti, kad mes esame vienam laive ir negalim uh, visi sėdėdami tam pačiam laive atsiplėšti vieni nuo kitų ir kalbėti tik apie atskiras problemas. Norėčiau pabrėžti tai ir pasakyti, kad žodžiai nieko nereiškia, tik veiksmai. Mes galim pasakyti, kad Europa yra lyderis šioje srityje, bet yra toks vienišas lyderis. Nėra taip, kad Europa pirma, Kinija antra, tre, Amerika trečia. Europa yra pirma, bet po Europos nieko daugiau nėra jeigu mes norim susimažinti redukciją 20 procentų, tai bus pasaulinis sumažinimas 3 procentais. Tačiau ar skirtumas tarp 15 ir 20 yra tikrai planetos požiūriu toks didelis? Žinoma, labai svarbu, kokios, kas dės pastangas, kažką pasakė Obama, kažką daro Australai, kažkas vykdoma Kalifornijoje, tačiau realybė yra tokia, kad Britų gamykla išsikėlė į Kanadą, va ir viskas. Todėl aš noriu paprašyti jūsų atkreipti dėmesį mūsų diskusijoje į visus aspektus ir nežiūrėti tik vieną kryptimi. nepamirškime, kad ne, yra socialinių, yra ekonominių klausimų, o aš norėčiau ypač pabrėžti nedarbo klausimą. Mūsų finansinės perspektyvos labai menkos ir nepjaukim tos šakos, ant kurios sėdim. Tai būtų didžiulė klaida. Aš noriu pasis, todėl apeliuoti, kad kalbėtume, ar apskritai verta diskutuoti. Jeigu nauda yra tokia menka, tai kam apie tai apskritai kalbėti? Jis sako, taip, tai yra kišimasis į rinką ir mes iš karto prarandam pasitikėjimą. Ir kur garantija, kad nepasikartos tokia krizė, nepasikartos tokia situacija, kai vėl reikės imtis tokios priemonės? Ačiū. Vielen Dank. Damit haben wir die Rednerliste der Schattenberichterstatter abgearbeitet. Ačiū. Šiandien pranešėjai pasisakė jau visi. Suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams, Peteriu Lyzijai, Kalens Florence ir kitiems <clears throat> Skilakakiui. Kolegijai Zeber ir kolegijai Evan kolegė Gardinė dar nori kalbėti, siūlyčiau daugiau kalbėtojų sąrašą neįtraukti ir visiems kalbėti neilgiau nei po dvi minutės, nes dar turėsime svarstyti ir Peterio Lyzės pranešimą, jam turime taip pat skirti pakankamai laiko. Galėtume deramai jį apsvarstyti. Peteriui Lyzijai žodis dabar. Dabar iš tikrųjų dėl vedimo tvarkos. Aš siūlau suteikti daugiau nei po dvi minutės kiekvienam kalbėtam. Šis klausimas yra labai svarbus, per daug svarbus, kad jį būtų galima aptarti tik per dvi minutės. Pirmininkas. Tuomet siūlau kolegoms kalbėti kuo trumpiau ir numatyti, na, skirti po dvi su pusę minutės. Kalhens Florence kalba dabar neįsijungęs mikrofoną. Komisijos atstovams taip pat dar reikia suteikti žodį ir galimybę sureaguoti į klausimus ir pastebėjimus. Taigi siūlau skirti 2,5 minutės. Ar neprieštaraujate tokiam pasiūlymui? Petris Lyzė, linguodamas galvą, man pritarė, kaip turėčiau interpretuoti šį jūsų judesi. Gerai. Po tris minutės kiekvienam. Ir Petris Lyzė pradeda. Gerbiamas pirmininkė. O kaip mes būtume viską aptarę, jeigu dar Ulmerio pranešimą būtume turėję svarstyti. <clears throat> Manau, kad apriboti kalbėjimo laiką taip pat reikia ir šešėliams pranešėjams, ypač mažesnių frakcijų atstovams, todėl apie kalbėjimo laiko pribojimą reikia pranešti diskusijų pradžioje ir kadangi esame didesnių frakcijų atstovai, tai mus reikėtų labiau atsižvelgti. Tiek įžangai, Richardas Zėveris yra koordinatorius šio klausimu atsakingas ir jis papasakos realiai, kaip diskusijos vyksta ELP. Aš esu pranešėjas energijos vartojimo efektyvumo tema. Teisingai paminėjote, parlamentas paragino šį pasiūlymą pateikti ir uh, nukentėtų mūsų reputacija, jeigu dabar tą pasiūlymą paprasčiausiai atmestume, jeigu kas nors turi geresnių pasiūlymų, turėtų jas pateikti, čia mes turėtume elgtis nusekliai ir mūsų ištartas nebūtų nenuseklumo pavyzdys. Aš e, galiu mūsų frakcijos savo pavardės išvardinti, kurie šiandien nedalyvauja posėdėje ir kurie mano, kad reikia imtis kokiu nors žingsniu. Vis tiek, Basu, ai, jau tu noriu pasakyti, kad turiu aiškių duomenų apie tai, kad Peteris Altmairis Berlyne nėra vienišas su savo pozicija ir kad e, Vokietijos e, pozicija taryboje nebus neigiama ir kad bus ieškoma konstruktyvaus sprendimo. Problema, su kuria šiuo metu susidurime, yra tokia didelė todėl, kad 2005 e, buvo per daug tų taršos leidimų ir neturėtume apsimesti, kad dabar mes vieną kartą tik galime įsikišti į šią rinką. Žorž Moreira 2002-2003 metais pasiūlė nustatyti <clears throat> tam tikras ribas e, taršos leidimų e, masto. E, ir tuo metu jau buvo daug įspėjamųjų balsų, tačiau to, tuo metu dar krizė nebuvo prasidėjusi ir į tą korolą apie tai kalbėjo pramonės atstovai, tokie kaip Werneris Langenas minėjo, kad reikia pradėti lietai ir mokytis. Ir mokydamėsi mes turime prisitaikyti, daryti išvadas, mes turime atvirai pripažinti, kad pagrindinė problema buvo per didelis leidimų skaičius ir tie pramonės sektoriai, kurie atitiko nustatytus kriterijus, pasinaudojo nemokamais taršos leidimais, o Kitas įmonės jokios, jokios naudos iš to neturėjo, pirkdamos taršos leidimus ir taip pat nesutikras, kad mes turime pačius naujausius skaičius ir duomenys. Martinui Kelaganui noriu pasakyti, kad papildoma našta Junktinėje karalystėje susijusi daugiausiai, kaip ir Vokietijoje, su priemonėmis, kurios dėgiamos šalies viduje ir mes turėtume problemą spręsti Europos mastu, e, taip sumažindami naštą ir valstybėms narėms. Ir <clears throat> Taip pat skatiname atitinkamai ir užimtumą, turime daugiau sprendimų priimti Europos lygmenių tam, kad mažiau reikėtų priimti valstybėse narėse. Karlans Florence, Petris Lyze mane užbėgo už akių. Prašau man paaiškinti, kodėl dabar mes taip dramatiškai diskutuojame e, apie tą per didelį taršos leidimų skaičių ir kodėl nenustatome atitinkamų administracinių kriterijų tam, kad būtų užkirstas tam kelias, kad nebūtų tiek daug nemokamų taršos leidimų. Išduodu, manau, kad komisija savo namų darbų neatliko. Ir noriu paklausti komisijos, jums nepatinka kolegos groti pasiūlymas įsikišti į šią rinką tik vieną kartą, ar norite gauti tokį atvirą leidimą ateityje kas pusmetį? kištis į šią rinką ir e, keisti taršos leidimų kainą savavališkai, jeigu mes norime likti prie rinkos principais grindžiamos sistemos, tai turime sustaikti su tuo, kad kainos krinta kartais. Vokietijos banko, Deutsche Bank akcijų kursas šiuo metu yra smarkiai nukritęs ir išmintingi žmonės tas akcijas šiuo metu įsigyja. Aš tikiuosi, kad e, kursas pakils vienkartinis įsikišimas, kurį siūlo atlikti kolega Grote, nemanau, kad e, tai būtų galima išspręsti šią problemą. Esu dar neapsisprendęs, tačiau galbūt komisija galėtų pareikšti savo poziciją, galbūt e, apšviesti mane, galbūt galėtume patvirtinti priemonę, kur leistų įsikišti kartą per metus. Teodoras Kilakakis dabar. As brief as possible. Let's Pabandysiu kuo trumpiau. Pradėkime nuo pačios ATLPS. Tai nėra tikslas, tai yra priemonė, o tikslas yra emisijų mažinimas. Turime nepamiršti žvelgti į tikslą, kai kalbam apie priemonę ir turime išsiaiškinti, ar priemonė veikia. Pirmą kartą perkame už pirmą kartą taip pigiai perkame e, taršos leidimus. Ir aš m, turėčiau pasakyti, kad sistema veikia. Dabar dėl e, inovacijų. E, turime e, saulės kolektorius, turime taip pat ir e, vėjo jėgainės, tačiau e, saulės baterijos pirmiausia išplito Kinijoje. Taigi Dabar mes bandome išsaugoti e, patį mechanizmą, kad jis galėtų veikti. Tačiau nesuprantu vieno dalyko. Norime paskatinti investicijas, bet žmonės, kurie sprendžia dėl tų investicijų, jis turės e, mintį visai netų metų kainas. bet mes numatome backloading operacijos įdėgymą ir tuomet verslui tai yra ne visai tinkamas variantas. Jie remsis 2020 metais visiškai kitais tarifais, kitais metais nustatytais tarifais. Ir kai kas gal gali, pavyzdžiui, suteikti valstybės pagalbą esant tokiai situacijai, kitiem tai nebus įmanoma. Pavyzdžiui, Pietų Europos valstybės negali energetikos įmonėms e, teikti valstybės pagalbos. Tad bus reikšmingai iškraipyta rinka. Jau čia pat, pačioje Europos Sąjungoje pradėsime jos iškraipimus. Nes e, kai kurioms įmonėms, pavyzdžiui, gal ir neprireiks valstybės pagalbos, nes jos turi perteklinį biudžetą. Mes užmirštame e, čia labai svarbu žmogus visiems ir tai yra elektros vartotojas. 250 tūkstančių žmonių e, taupo drastiškai elektrai. Ir tokių drastiškų taupytų ir 250 tūkstančių. E, jie neberuošia maisto elektrinėmis viryklėmis, kad galėtų sutaupyti šiek tiek. Tai štai, 2020-aisiais reikia turėti kažkokią novatoriškesnę, geresnę sistemą. Dėkui. Dėkoju. Toliau, Richard Zėbė, trys minutės. Dėkoju, pirmininkė. Matau, kad diskusija labai gyva ir tuo labai džiaugiuosi. Tai parodo, kad ta backloading, perkelimo, nukėlimo ar sumažinimo sistema iš esmės visai nėra uh, tas instrumentas, apie kurį mes iš tikrųjų kalbame. Mes kalbame ne vien apie aplinkosauginį instrumentą, bet apie visai kitokio pobūdžio, visos ekonomikos instru, instrumentą. ATM, arba priekybos taršos leidimas sistema buvo e, ribojamoji ir rinkos priemonė. Ir mes būtume mes būtume savo tą vadinamą keptą ribą įvykdę. Tačiau tai yra ir priekybos sistema, o priekybos sistemoje perkama ir parduodama rinkos kaina šiuo atveju, ji yra maža, bet niekur nėra parašta, kad reikia mažos, kad reikia didelės kainos. Mes kaip įstatymų leidėjas numatėme tokią sistemą ir išlaikėme savo pažadą pramoniai. Jeigu norim dabar kažko kito, tai pasakykime, tai atvirai man dėl to nėra jokių problemų. Bet ponė Kris, ponai Bas, kas jums yra ta kaina, kuri būtų teisinga? Reikia atsakyti aiškiai į šitą klausimą. Jeigu mes dabar sumažinsime taršos leidimų kiekį, padarysim tą backloadingą, kaina pakils 6, iki 6-7 eurų, tai vėl kitą dieną prasidės diskusijos ir šita kaina yra per maža. Tai galiausiai mums reikia apsispręsti, ko mes iš tikrųjų norime. Atsiprašau, tikrai būkime visiškai vienareikšmiški. Būkim garbingi vienas kitam ir nekaltinkim vienas kito nebūtais dalykais, ko mes norim. Pirminė sistema veikia, bet ji labai sunkiai pakeliama kai kam. Gal tikrai per daug sunki. Gerai, tada galvokim, ko mums reikia. Kuo mes, ką mes pasieksime padarę dabar tą beklaudingą? Nieko. Tiesiog sukelsime didelį neužtikrintumą, Komisija iš principo tai ir nenori pasirodyti čia kažkokiu tai stebuklingu riteriu, kuris viską išgelbėtų, bet tai nepakeis iš esmės situacijos. O mes turime situaciją pakeisti iš esmės, jeigu norime kokį nors pakeitimų. Kolegas Kilakakis minėjo energijos kainas, taip, kai kurioms valstybėms narėms tai nebus didelė problema, kitoms valstybėms narėms tai bus didžiulė problema, nes jie jau dabar jų turi. Uh, Tačiau problema yra tokia, kas atsitinka su tais pinigais, kurie gaunami iš priekybos sistemos. Tai yra tiesiog mokestis, kurį pramonė moka bendrajam biudžetui. Tos lėšas nepatenka ten, kur mes norėtumėm, kad jos patektų. Jeigu mes šias lėšas panaudotumėm būtent ten, kur ir norėtumėm, tai yra inovacijoms, tai tada vis būtų visai kiti vaizdai. Bet dabar dar neprasidėjus sistemos iš tikrai galutiniam veikimui jau bandyti kažką lopyti ir taisyti, man atrodo klaidinga. Dėkoju, toliau Linda McEwen, trys minutės. Dėkoju. Tikiuosi, kad mes rimtai pamastysim prieš elgdamas, prieš priimdami kokius nors sprendimus. Yra labai daug techninių detalių, reikia kažką priderinti, tačiau yra ir esminių, fundamentalių dalykų. Man atrodo, kad mes turime visų pirma kovoti su klimato kaita. Mes labai ilgai kovojame už klimato politikos įsigalėjimą, už tam tikrus politikos krypčių išlaikymą. O rinka, rinka grįsta visų pirma pasitikėjimu. Aš esu laisvosios rinkos šalininkė ir žinau, kad rinkai yra svarbiausia pasitikėjimas. Pranešėjas Matijas paminėjo diskusijos pradžioje, kad viena iš problemų šiandien yra tokia, ES neranda pati sprendimo iš šitos anglis dvideginio kainos problemos. Turime problemą. Jungtinėje e, karalystėje kaina yra daug didesnė problema negu kažkokioj kitokioj, kitoj kokioj nors valstybei. Pažiūrėkite, koks skirtumas yra tarp kainos, kurią moka Junktinė karalystė ir rinkos kainos. Na žinoma, čia galime sakyti, kad tai yra ir vyriausybės politikos dalykas, ir ES politikos dalykas. Bet kas nutiko su ta mūsų sistema. Tai buvo visa klaidų virtinė. Ir aš apie tai jau paskutinį kartą kalbėjau. Antrojoje fazėje mūsų reguliavimas buvo labai silpnas ir mes turėjome per daug leidimų. Jie užplūdo rinką. Aliuminio sektorius nepatenka į ATS priekybos sistemą kitais metais. Ar bus joje tik tai nuo kitų metų. Kodėl jūs, ponė Korvala, manote, kad tik tai iš veiklos mes galime mokytis? Ne. Mes kaip suaugę taip pat labai daug išmokstame iš savo gyvenimo, iš to, kas vyksta, iš to, kaip keičiasi situacija. Jeigu keičiasi faktai ir jūs turite keistis, noriu pasakyti ir EPP, ir liberalams, kad problema dabar yra labai rimta ir jeigu jūs nenorite paremti komisijos, tai ką jūs norite padaryti klimato kaitos mažinimui? na, ta, jeigu jūs nenorite to padaryti čia dabar, tai tada nepasirašinėkite ir tų didžiųjų rezoliucijų dėl klimato kaitos, nevažiuokite į Varšuvos konferenciją, nieko nedarykit. Jeigu net kiniečiai jau juda link prekybos taršos leidimai sistemos, jeigu tą daro australai, tai kaip mes galime atsisakyti tą daryti? man dabar atrodo, kad reikia apsispręsti, arba mes į klimato kaitą žiūrim rimtai, arba ne. Ir būkim savo visiškai sąžiningi. Žinau, kad buvo žmonių, kurie nuolatos buvo priešingai nusiteikę šios sistemos atžvilgių, jiems nerūpėjo klimato kaita ir ponia Korhola yra viena iš tokių, kurie labai nuosekliai laikėsi tokios pozicijos, tačiau aš prašau jūsų dar kartą apsispręsti. Dėkoju, sako pirmininkas, o toliau kolega Gardinį. Paskutinė, kolegė Gardinė, atsiprašau. Dėkoju pirmininkė, ilgai nekalbėsiu, kadangi jau daug buvo pasakyta. Man rodosi, kad šią labai keblę temą ir toliau reikia nesustoti, diskutuoti, reikia kalbėti atsižvelgiant į tai, ką sako ir mano kiti komitetai. Kai komisijos formuluotėjai nepritarė, sakykime, įtrė komiteto dauguma, 18 buvo prieš, tai yra ženklas, kad ten diskusija gal ir nevyko pakankamai intensyviai. Tiesiog suinteresuotos šalis neturėjo progos išsamei padiskutuoti tuo klausimu. Aš noriu pasakyti, kad mes negalime savo leisti tokioje krizėje taip lengvabūdiškai elgtis. Mes negalim piliečiams dabar tiesiog nueiti ir pasakyti, kad mokesčiai dar labiau padidės dėl to, kad mes taip nusprendėm. Ne, nekartosiu viso to, kas jau buvo pasakyta, bet mano šaly pramonė mažėja, kai kur tas mažėjimas yra net 40 procentų, taigi mes negalim ignoruoti to fakto, kad visur yra krizė. Taip pat ir kalbėdami apie šitą temą ir alternatyvų taip pat nėra. Mes negalim priešinti ekonomikos politikos ir klimato politikos kaip dviejų alternatyvų. Uh, Ir jokių būdų negalime atsižv neatsižvelgti į tai, kad mes gyvename krizės sąlygomis, net ir kai kalbam apie klimato klausimus. Ir aš nemanau, kad, ne, nemanau, kad atsirastų bent vienas, kuris galėtų pasakyti, kad taip nėra. Tiek daug jų dalykų mes esam prieėmę - atsinaujinančius energijos e, teisės aktai, energetikos paketas ir visokie kitokie geri dalykai. Kolega Eikaut minėjo, kad yra tam tikros kompetencijos nacionalinių lygmenių netiesioginėms e, išlaidoms. Tačiau galbūt čia reikėtų kažką pakeisti, kad neatsirastų tokių iškraipimų, galbūt tomis priemonėmis būtų galima pasinaudoti. Pavyzdžiui, Vokietija arba, sakysim, Didžioji Britanija labai nemažai subsidijavo kai, kai kurias rytis e, siekdamos atsinaujinimo, o kitos šalis neinvestavo į tai. Tai gal čia būtų tokia tema, kurią reikėtų padiskutuoti. Pirmininkas, dėkojame ponė Gardinė, dabar sutiksiu žodį komisijai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu trumpai. Norėčiau priminti, kad Europos komisija balandžio mėnesį pernai pradėjo kalbėti apie šią problemą. Vasarą Komisija parengė visą eilę dokumentų, kur aptariama susiklošiusi situacija. Ir situacija, kaip jau sakiau, yra iš tikrųjų tokia, kad pernelik daug yra tų leidimų dabar rinkoje ir kažką reikia daryti. Reikia spręsti racionaliai problemą. E, reikėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad būt, nebūtų pakengta pačiai sistemai prieš tris mėnesius valstybių narių prašymų, dabar jau parlamentų prašymų komisija pateikė konkrečius siūlymus ne tik dėl to, e, kad būtų kitaip skirstomi tar, taršos leidimai, bet taip pat ir CO2 rinkos pertvarka yra siūloma. Taip pat e, siūlomi variantai struktūrinėms priemonėms įdėkti. Tų priemonių reikės, kad būtų galima sustiprinti pačią ATLPS. Prieš tris mėnesius mes sulaukėme 8 eurų kainos, kai buvo paskelbtas šis siūlymas. Ir bėgant laikui, diskusijoms vykstant taryboje ir parlamente, kaina pakito, jinai sumažėjo. E, buvo panaikintas vienas iš aukcionų, o visa tai yra tik simptomas to, kad taršos leidimų yra pernelyg daug. Taigi, jeigu ta situacija tęsis, kainas ir toliau kris, tą gali patvirtinti bet kuris iš rinkos analitikų jums. Be abejo, reikia žvelgti ilgalaikę perspektyvą, tačiau prieš žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą turime aptarti tai, kas aktualu dabar, netrukus. Valstybės narės jau ėmėsi nacionalinių priemonių ir kyla rizika, kad jeigu kaina ir toliau kris, gal jau netgi dabar reikės įdėkti daugiau nacionalinių priemonių, o visą tai paskatins vidaus rinkos didesnę fragmentaciją. E, dėl to nukentės mūsų įmonės vykti turi konsultacijos ir e, įmonių atstovai sakė, kad jie remia struktūrinę reformą ir ATLPS, tačiau būtina pertvarkyti taršos leidimų skirstimo tvarką. Ir e, tuomet būtų sulaukta didesnės paramos ATLPS, kurios dabar nelabai matoma. Tarptautinių lygmenių galiausiai taip yra domimasi e, prekyba taršos leidimais. Mes matome tam tikrų veiksmų ir Kinijoje, ir Australijoje. Ten procesai vyksta labai greitai. Turime priminti, kad Europoje netaip greitai buvo ši sistema įdėkta. Jau 90-metyje pradėjome kurti tą sistemą ir tuomet buvo pradėta apie mokestį dėl CO2 iš metalų, bet net taip greitai viskas tapo, kol tapo akivaizdu, praėjo laiko, kol buvo įdėktas normalus mechanizmas kai kurioms šalims reikia laiko, kol prieina jos teisingų išvadų, tačiau aš manau, kad turime kažką daryti. Pavyzdžiui, Kinija sakė, kad buvo palyginti visi veiksmai, kurių buvo E, imtasi kovoje su klimato kaita ir kinai pasirinko mūsų europinį prekybos ašos leidimais modelį. Tai reiškia, kad iš mūsų klaidų buvo pasimokyta. Mes ne, neneigiame klaidų. Aišku, pirmasis etapas buvo mums ir mokymosi etapas. Ir sulaukėme paramos iš Europos parlamento. Ir mes dabar, 13-aisiais turime pradėti trečiąją fazę šios sistemos įgyvendinimo. Be abejo, privalu mokytis e, iš praeities klaidų ir dabar galvoti apie struktūrinės reformas. Norėčiau užbaigti štai kuo. Be abejo, kad dėl struktūrinių priemonių mums, mums norisi dirbti su visais suinteresuotais subjektais. Sulaukime signalų, kad e, tie suinteresuotų subjektai konsultuojasi tarpusavėje, reikia išklausyti jų nuomonės ir mes esam numatę tokias konsultacijas su jais. Dabar klausimas dėl kai dėl tos galimybės leisti daryti, ką nori, dėl to balto čekio išrašymo taip vadinamo. Ir komisija turėtų, e, yra įpareigota atlikti poveikio analizę. Mes tą jau padarėme, situacija išanalizuota. Jeigu sulaukiama paramos politinės iš Europos parlamentų ir valstybių narių, tik tada kokie veiksmai e, yra įmanomi. Tad sakyti, kad komisija turės baltą bilietą ir galės daryti, ką nori, nėra visai teisinga. Ir man atrodo, daž, tai pernelyg dažnai yra sakoma, o dabar tik tai dabar situacija yra tokia, kad nuo kalbų tenka perėti prie darbų. Ja, wir müssen. Ačiū, turime imtis veiksmų. Tokią išvadą galima daryti išklausus komisijos atstovės, išklausėme taip pat ir tų abejonių, kurios buvo pareikštos ypač iš dešiniosios parlamento pusės tai, kad e, sistema patiria labai daug problemų dėl to. Aš taip pat nesiginčiu, taip pat pritariu ir tų kolegų mintims, kad mes patvirtindami šį pasiūlymą tik tai nusipirksime daugiau laiko ir nieko daugiau nepasieksime. Kartais bandomas daryti įspūdį, kad e, čia turi būti priimas sprendimas už ar prieš taršos leidimų prekybos sistemą apskritai. Aš padėties taip nevertinu, tikiuosi, kad sustarsime dėl kompromiso. Kai kurie kolegos nėra apsisprendę, kolegas Kilakakis iš Graikijos e, vertina problemas per savo šalies prizmę. E, kolega Kalganas minėjo pavyzdžius iš savo rinkimo apygardos, dar daugiau tokių pavyzdžių mes galėtume paminėti, tačiau kalbant apie energijos išteklių kainas, tai aš galiu pasakyti, kad problemas daugiausiai slypi valstybėse narėse, taip pat ir susijusios su kompensacijomis. Pavyzdžiui, vienas telekomo paslaugas siūlančių, viena iš tai telekomo paslaugas siūlančių įmonių neseniai skundą pateikė, tai yra įmonė, tokios įmonės suvartoja daug energijos išteklių. Iš tiesų reikėtų įdėmiau pažiūrėti, kas e, gauna naudą ir e, kas patiria žalos susijusios su mūsų primais sprendimais dėl klimato, dėl kovos su klimato kaita. Aš manau, kad tikrai niekas iš mūsų nėra suinteresuotas, kad būtų perkeliamos už ES ribų darbo vietos arba gamyklos. Aš tik dar kartą pasikartosiu, kad jeigu norime užtikrinti ekonomikos tvarumą, mums reikia tvarių gamybos procesų, atsinaujinančios energijos šaltinių, mums reikia deramo masto plieno pramonės, kitų e, pramonės šakų ir mes galėsime tą užtikrinti Europoje tik pasitelkdami e, tinkamai veikiančią taršos lygimų prekybos sistemą. Dohoje diskutavau su japonais, kinais, brazilais ir e, jie ketina tokią sistemą įdėkti savo šalise. Tikrai yra galimybė susitarti taip pat ir dėl aviacijos įtraukimo į taršos leidimų prekybos sistemą pasauliniu mastu ir kitus sektorius įtraukti. Mes Europoje pasirinkome šią politinę priemonę galiu keletą pavyzdžių pateikti, įtraukėme aviaciją į taršos leidimų prekybos sistemą. Tuo tarp Vokietija įveda papildomus mokesčius, Junktinė karalystėje taip pat aviacijo, kalbant apie įplaukas. Jau šiandien tekste dokumento aiškiai parašyta, kad 50 procentų įplaukų turėtų būti panaudojamos pristaikymui prie klimato kaitos pristaikymo prie klimato kaitos priemonėms ir tai nėra programa, kuri turėtų būti skirta nacionalinių valstybių biudžetams refinansuoti. Ir e, į tai turėtume atkreipti dėmesį tolesnėse diskusijose, kurios turės vykti. Tai nėra programa skirta uh, sanuoti nacionalinių valstybių biudžetus, juos refinansuoti. Tos lėšos turi būti panaudojamos prisitaikyti prie klimato kaitos, kovoti su klimato kaita. Dėl mūsų čia dar laukia tikrai daug darbų. Turime nusiųsti signalą, kad taršos stimų prekybos sistema gali atnešti naudos tik tai, jeigu ji bus veikianti, jeigu nežlugs, tačiau jos poveikis susijęs ir su kaina, kurią turime mokėti. Pone Korhova, kiti apie tai kalbėjo. Komet kolegė Evelyn Doyle, LP frakcijos atstovė, rengė pirmąjį pranešimą. Šio klausimu mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų numatyti tam e, tikras taršos leidimo apimčių ribas tam, kad kainos e, nevaržomai nesviruotų, tačiau tos apribomus turėtume numatyti tiek į viršų, tiek į apačią atsižvelgdami į dabartinę padėtį. Taigi ir esant tokiai padėčiai, kokia yra dabar, taip pat turėtume turėti galimybę įsikišti, kaip e, yra, pavyzdžiui, daroma žemės ūkio srityje. Aš manau, kad mes ir toliau turėsime išlikti patikimi, nuseklus, e, laikydamėsi savo pozicijos. Šią sistemą turime išsaugoti, turime mokytis dirbdami ir išklausęs kolegų minčių. Aš tikiuosi, kad sugebėsiu apskaičiuoti šio apskritimo kvadratą kuriame šiandien posėdžiaujame, turiuomenį tą apskritimą ir pateiksiu atinkamus kompromisinius pakeitimų pasiūlymus, kadangi esu parlamento paskirtas pranešės, tai jaučiu pareigą ginti parlamento poziciją derantis su e, komisija. Mums reikia rimtos e, diskusijos, nes atidėjimams, pasiūlymui e, dėl atidėjimų taršos leidimų pardavimo arba aukcionų rengimo, kol kas e, daugumos negalime tikėtis. Taigi ši diskusija yra pirmasis žingsnis, kuomet parengsiu kompromisą. Aš e, pabandysiu su visais e, susisiekti, užsitikrinti tą tarpusavio pasitikėjimą. Galite būti tikri, kad pareikštos abejonės tikrai bus svarstomos ir parlamentas didelė balsų dauguma patvirtins, tikiuosi, mano parengtus kompromisinius pasiūlymus, pakeitimus ir e, aš tikiuosi, kad ši sistema 21 amžiuje galės tinkamai veikti, tačiau prašau tarybos atstovų suvokti, kad kai kurias problemas sukelia valstybės narės, įvairius skirtingus mokesčius įvesdamos savo šalyse ir aš tikrai nenorėčiau, kad e, Europos Sąjungoje įsigaliotų šias rytė 27 skirtingų mokesčių sistema, nes tai tik dar labiau iškraipytų rinką. Mes turime pasirinkti išmintingą europinį kelią, siekti kompromiso, kuris nėra uh, įprastinis e, kompromisas Europos mastu, tačiau šis kompromisas turėtų prisidėti prie to, kad sistema pradėtų veikti ir veiktų tinkamai. Šiandien buvo balsuojama pramonės komitete, balsavimo rezultatai buvo pranešti. Man <clears throat> savo komitete balsuosime vasario 19 dieną, kol kas nenustatyta balsavimo plenarnėje sesijoje data. Todėl taryba galėtų įjungti aukštesnę pavarą savo diskusijose tam, kad galbūt balandžio mėnesį galėtume balsuoti plenarnėje sesijoje ir kovo pradžioje kartu su taryba jau pradėtume dėrybas, nes čia kalba eina apie vieną svarbiausių Europos klimato politikos aspektų tai yra apivartinių taršos leidimų prekybos sistema ir mes turėtume nusipirkti šiek tiek laiko, kad galėtume šią sistemą toliau reformuoti. Dėkoju už dalyvavimą diskusijoje. Dabar suteiksiu žodį kitam pranešėjui, Peteriui Lyzai, kuris pateiks, e, pristatys savo pranešimą dėl Galbūt e, padarysime trumpą pertrauką dabar ir leisime pasirengti kitai diskusijai šiek tiek e, geriau. E, buvo padaryta administracijos klaida ir mūsų, mums skirta posėdžių salė tikrai nėra visiškai tinkama tokio masto diskusijom. Žodis Peteriui Lyzei. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, Pirmininkė, ačiū. Mėly kolegos, abu šie pranešimai nebejotinai yra susiję. Ir vieną ir kitu atveju kalbam apie apivartinius taršos leidimus ir priekybos sistemą jais. Man atrodo, kad reikės kelti savo klausimą, mes apskritai dar tikime ES klimato politiką, jeigu esame, pasiruo, ar esame pasiruošę že, toliau žengti šiuo keliu, ar ruošiamės susidėti rankas ir pasakyti dėl to, kad tai nevyksta taip, kaip mes norėjome, taip, kaip mes įsivaizdavome, tai mes dabar metome viską šalin ir paskelbėme Europos klimato politiką sužlugusią. Aš esu iš tų, kurie nori ir toliau tęsti Europos klimato politiką, tačiau išlaikyti realistinį požiūrį į ją. Turime pasižiūrėti į tai, kas vyksta pasaulyje, tačiau rezignacija, visko atmetimas, tai irgi nėra geriausia išeitis. Trumpa pastaba apie balsavimą įvyko ką tik. Man atrodo, kad kaina šiandien dar sumažės ir, kas nežino, kas yra pyro pergalė, tai gali tą sužinoti dabar ir išmokti šitą metaforą. Tai, kad e, pavojus, kad sistema visai nustos veikti pabalsavus, šiandien dar tas pavojus dar labiau išaugo. Ir mes tikrai problemos šiandienos balsavimu neišsprendėme. Na, o dabar pereinu prie oro transporto klausimų su kitu svarbiu komitetu, tai yra transporto komitetu. Mes rengėme šį dokumentą ir man labai džiugu, kad radome sprendimą, kaip viską padaryti kuo greičiau, kadangi laiko tikrai nėra. Matijo Groš yra transporto komiteto pranešėjas. Ir mūdu jau ne vieną kartą esame pasikalbėję apie tai, kad abu du komitetai turėtų dalyvauti e, vienas kito darbe ir žiūrėti tą pačią linkmę. Uh, Taigi dėkoju ir ponui Grošui, ir ponui pirmininkui transporto komiteto Braniui Simpsonui. Mes kažkada Europoje priėmėme, 90, Europos parlamente 90 procentų balsų daugumą priėmėme šį sprendimą įtraukti oro transportą į ETS e, sistemą. Tam pritarė 100 procentų ir taryba. Ir kadangi buvo nutarta tą padaryti, tai reikia dabar pradėti ir veikti. Mes siūlėme labai nuosaikę sistemą, pilnai aukcionai, aukcionuose taršos leidimai parduodami tik tai 50 procentų, nėra numatyta aukštutinės ribos, kuri būtų 30 ar 21 procentas, ji yra tik 5 procentai ir apkrova tiek pramoniai, tiek e, keleiviams yra labai nedidelė, labai ne, ne, E, keleiviams tai reiškia 25 centus už skrydį. Taigi tie, kurie pasakoja apie baisinės, baisiai išaugusias kainas, turėtų pasižiūrėti atidžiau į bilietą. Ta kaina yra 25 centai. Mums kolegos Folsner ir Gerbrandi sakė, kad visa šita istorija gerokai perdėta. Sakome, jeigu mes skrendame iš Heathrow į Kinija, tai emisijos prekybos sistemos mokestis kainuoja mažiau negu kavos podelis tame pačiame oro, hitro oro uoste. Na, kolega Ježimbovski iš transporto komiteto nuolatos pabrėždavo tokį dalyką, tai yra svarbu ir mums. Mes turime įtraukti šią sistemą ir tuos tarpkontinentinius skrydžius, kurie prasideda ne Europoje, kurie skrenda į Europą iš kitų šalių ir atvirkščiai kitų. Uh, E, kurie iš Europos keliauja į kitas šalis. Ir dabar susidurime su problema, į kurią turime reaguoti. Lab... Kai kurios trečiosios valstybės labai kritiškai žiūri į mūsų sistemą. Kai diskutavome dėl šios sistemos, jau suvokėme, kad tas požiūris yra toks, tačiau bent jau iš Junktinių Amerikos valstybių tuo metu ateidavo tokie signalai, tarsi viskas galėtų dar pasikeisti. Aš skridau į Vašingtoną, kalbėjau su senatoriais, ir komiteto pirmininkas dalyvavo tame posėdėje. Ir bendras atsiliepimas buvo, tai, buvo toks, kad pirmiausia mes pašaliname Bušą, o paskui, kai jau ateis Obama, Makeinas ar kas ten bebūtų, Junktinių Amerikos valstybių klimato politika pasikeis. Tačiau mane labai nuvylė tai, kad amerikiečiai ir toliau liko patys didžiausi šios sistemos priešininkai. Obama gavo taikos premiją, gavo ją be kitako ir už tai, kad labai aktyviai dalyvavo klimato kaitos politikoje. Uh, Tačiau aš manau, kad reikėtų rimtai pagalvoti apie tos premijos atimimą iš Obamos, nes jis yra tas, kuris kelia pas, didžiausią pasipriešinimą šiai sistemai. John Kerry yra dabar JAV užsienio reikalų ministras, o jis Junktinių Amerikos valstijų e, senate pateikė įstatymo projektą su kartu su savo kolega Liebermanu, uh, buvo pateikęs projektą, kuris numatė emisijų priekybos sistemai įvedimą bei oro linijų bendrovį įtraukimą į ją. Tačiau jeigu tai, tai buvo anksčiau ir jeigu kolega Kerry nori išlikti nuoseklus, tai turėtų kažkaip tai paaiškinti savo poziciją. Europos Teisingumo teismas labai daug skundų išnagrinėjęs nustatė, jog mūsų sistema neprieštarauja tarptautiniai teisiai. Aš pateikiau pagrindime keletą grafikų, keletą mm, schemelių, kurios rodo, kad nacionalinės priemonės kur kas lengviau priimamos, jos mažiau kritikuojamos, jos mažiau užginčiamos teisinė prasme ir mažiau kritikuojamos tarptautiniu lygmeniu. Sakysim, Austrai, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija visi turi įsivedę mokesčius. Ir jų efektyvumas yra daug didesnis negu emisijų priekybos sistemos efektyvumas šiai sričiai. Ir jokios valstybės, trečiosios valstybės nesipriešina tokiams mokesčiams. Ir American Airlines moka, Britams mokėti, mokestį, mokestį indai moka prancūzams atitinkamai, žodžiu, jokių problemų čia nėra. Dabar mums reikia būti atidiems ir neleisti, kad tos nacionalinės priemonės, kurios iš tikrųjų yra daug sunkesnės ir daug daugiau kainuojančios, kad jos mm, taptų tomis priemonėmis, kurios užkerta kelią europiniai priemoniai ir įsigali vis labiau. Ir aš pateikiau čia duomenų, kur, įrodančių, kad nacionalinės priemonės yra kur kas brangesnės. Oro transportas yra tarptautinis dalykas, klybai tai taip pat kaip ir klimato kaita yra tarptautinis, tarptautinio masto dalykas. Todėl ES siekis vis, įtraukti į sistemą visus yra teisingas. Aš kažkada jau buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir, ir Maties Grautė dalyvavo tuose pasistarimuose, kuriuose buvo sakoma, jog pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti vis plataus mato tarptautinis susitarimas. Mes dėrėjomės dėl jo, bet dėje ne dėl mūsų kalties. ICAO nesugebėjo pažengti pirmin šiuo klausimu ir neparodė jokios politinės valios, leidžiančios spėti, kad bus priimtas koks nors sprendimas. Dabar vėl atsirado šiek tiek vilties. 2012 metų lapkričio 9 dieną ICAO taryba posėdyje pasiekė nemažai pažangos. Yra ten tokia aukšto lygio darbo grupė, joje yra atstovaujama ir Europa gana stipriai. Uh, ir buvo nutarta, kad 2013 metais reikia surasti sprendimą ICAO lygmenių. Na, sprendimas, aišku, vien tik tai tokių ketinimų dar nebus ir rastas, bet tie, kurie žino tos institucijos ar organizacijos struktūrą, suvokia, kad šansų tam dabar jau yra atsirado. Ne visos ICAO valstybės yra aktyvios, tačiau vadovybė taip. Ir todėl Europos komisija po 9 lapkričio uh, pasisiūlė pateikti pasiūlymą ir pateikė jį 20 lapkričio. Tai yra tas stop the clock, sustabdykite laikrodį pasiūlymas, taip vadinamas. Taigi buvo pasakyta, kad kadangi atsirado valia pasiekti tarptautinio susitarimo, tai mes siunčiame tokį teigiamą signalą, ar kaip paskatą tokią, kuris, kuris bus toks. Tie skrydžiai, kurie skrenda iš Europos arba iš kitų šalių į Europą ir yra tarpkontinentiniai skrydžiai, nebus apkraunami ET, su ETS sistema susijusiais mokesčiais. Tai turėtų būti sustabdyta, taikoma toms įmonėms, kurios iki 13 metų balandžio pateiks reikalingus dokumentus Taip turėjo ir, ir ta sistema turėjo pradėti veikti nuo balandžio mėnesio, atsiprašau, tačiau dabar ji bus sustabdyta. Ir netgi tai lies ir tuos skrydžius, kurie yra vykdomi netiesiogiai pačių europinių oro linijų, bet kokiu nors kitų pasamdytų, sakysim, kad ir kiniečių ar kokiu kitų oro linijų. Aš turiu savo ruoštų pasakyti, kad aš šį pasiūlymą labai sveikinu. Uh, Kadangi balandžio 30 dieną šiaip jau būtų buvusi. E, būtų, prasidėjusi ta sistema, būtų pradėjusi ta sistema vykti. Ir dabar atrodo, kad mums, aišku, kadangi komisija nusprendė, kad mes galim tai sustabdyti, uh, Tai mes dabar turim arba labai greitai pateikti savo nuomonę kaip irgi įstatymų leidėjas ir leisti tą daryti, arba, arba sistema, kaip numatyta, turės pradėti veikti iki balandžio 30 dienos. Ir tada, aišku, bus didelis triukšmas. Todėl mes kartu su TRAN, su transporto komitetu, nutarėme kuo, dirbti kuo greičiau, petis pet, petin ir Mūsų pakeitimai yra iš, ne iš esmės komisijos pakeitimo pasiūlymo pakeitimai, bet yra tik tai pagerinimai, pagražinimai, tokie kosmetinio pobūdžio, nes mes norime užtikrinti, kad jeigu iki rugsėjo mėnesio ICAO nepasieks jokios pažangos, tai tada mes toliau grįšime prie savo anksčiau priimto teisės akto, ir pradėsime taikyti tą sistemą. Mes negalim vėl prarasti dešimties metų. Laikrodis buvo paleistas kažkada, dabar mes jį trumpam pristabdome, jeigu nieko nevyksta, mes vėl jį paleidžiame, grįžtame prie savo senosios sistemos. Tokiu būdu mes aiškiai išreikšim, ko mes tikimės iš ICAO. Uh, Turim, aišku, būti realistiški, Visos, pas, viso pasaulio problemų mes per mėnesį ar per porą mėnesių neišspręsime ir sustar, surasti tokį susitarimą tarp daugybės valstybių yra tikrai labai sunku, bet reikia stebėti, kas vyksta. Jeigu po penkių metų galės įsigalioti kokią nors tarptautinę visuotinę sistemą, tai iki to laiko mes vis tiek galėsime dar taikyti savo sistemą. Tokia būtų maždaug Mūsų nuomonė, mes komisijos pasiūlymą iš principo remiame ir tai atitinka daugybės suinteresuotų šalių interesus. Tai yra, yra ir asociacijos, ir dirbantieji šioje srityje ir panašiai. Prašau jūsų paremti mūsų nuomonę. Dėkoju, Peter Lyzė sako. Kad... Ko pirmininkas, aš esu šešėlinis pranešėjas, kažkada rengęs patį pranešimą. Uh, yra tokia galimybė, kad bus pasiektas tarptautinis susitarimas, bet šimtaprocentės garantijos tai tikrai nėra. Tačiau čia Europai reikėtų parodyti kompromiso dvasę. Ir tas pasiūlymas sustabdyti laikrodį ne, Euro, ne Europos viduje vykstantiems skrydžiams būtų tokios valios pademonstravimas. Uh, Tokios nuomonės laikosi ir tie kolegos, kurie kartu su mumis vyko į Dohą. Mes kalbėjomės ten su kinais ir su kitų šalių atstovais. Toks mūsų pasiūlymas buvo sutiktas labai geranoriškai ir buvo priimtas kaip teigiamas signalas tolesniems tarptautinio masto dėryboms vykti. Todėl aš vis, visapusiškai remiu tai, ką sakė kolega pranešėjas visiškai aišku, kad priemonė, kuri yra siūloma, yra riboto laikotarpio ir po jos veikimo pabaigos įsijungs visi senieji mechanizmai. Na, o kas dėl kainų? Aš esu iš Vokietijos šiaurės vakarų, mano apygarda tai yra ir salos. Ir už 50-60 km skrydį mes mokame tokius pačius mokesčius kaip už skrydį iš Frankfurto į Vašingtoną. Ten skraido mažiukai lėktuvėliai ir iš principo didieji skrydžiai labai mažai apmokestinami, o triukšmas didžiulis. Aš kalbėjau, kai kalbėjau apie emisijų priekybą, yra, kad tai yra tik tai politinios tvarkos sistema, taip sakant ir toliau taip manau. Jeigu mes susitarsime ICAO lygmenių, tai mes būsim atviri tarptautiniam susitarimui, bet kuriuo atveju. Tačiau aš tikrai nepritarsiu tokiam šalių savivaliavimui, ta beprotybė, 150 svarų ar eurų už kokį nors vidinį menką skrydį. Uh, tikrai siaubinga, juo labiau, kad tie pinigai visiškai netarnauja klimato kaitos mažinimui, jie tiesiog užpildo biudžeto spragas. Mes negalim leisti taip apkrauti vartotojų, taip skalpuoti tų, kurie tiesiog nori skristi atostogauti. Ir jeigu jau kažkas lipa į lėktuvą, tai aišku, turi mokėti mokestį už aplinkos teršimą, bet tas mokestis turi būti protingas. Uh, Ir aš manau, kad mes reiktų, visomis išgalėmis turime stengtis pasiekti tarptautinio susitarimo, jokių būdų neturime užkirsti tam kelią ir uždaryti durų. Ir tai yra būdas galbūt tai paskatinti, todėl aš ir remiu komisijos pasiūlymą, bet mes dar padiskutuosime apie tos kompromisus, kurių galim, galėtume siekti tobulindami komisijos pasiūlymą, bet šiuo metu kol kas aš kokių pakeitimų neturiu ir jeigu ir turėsiu, tai jie bus tikrai ne, tokie nesminiai. Na, o toliau norėtų pasisakyti kolega Kris Deivis iš liberalų frakcijos. Prašau. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Toliau svarstame taršos leidimų prekybos sistemą, nes šiandien kalbėjome apie <clears throat> pasiūlymą sustabdyti aukcionus. Pramonės komitetas dabar balsavo prieš šį pasiūlymą ir kaina taršos leidimus atitinkamai sureagavo. Taigi kilo klausimas, ar apskritai dienai baigiantis dar liks klimato politika Europos Sąjungoje. Dabartiniais manevrais siekiama sustiprinti komisijos daivinę poziciją, mes tačiau siekime tarptautinę susitarimą, bandome pademonstruoti raumenis. Uh, kartais nekreipdamės į teismus tokią teisę turime, tačiau komisija naudojasi šiuo teisės aktu, siekdama laimėti laiko, padaryti daugiau spaudimo tarptautiniams partneriams, siekiant tarptautinio sustarimo ir to rezultato mes visi siekiame dėl Kijoto. Mums tenka bendra, tačiau taip pat ir skirtingo pobūdžio atsakomybė. Manau, kad mums tų raumenų gali ir nepakakti ir galbūt po kelių, po kelių mėnesių apskritai nieko nepasieksime, galbūt sustarsime dėl tam tikrų frazių, tačiau realių rezultatų tas susitarimas e, neatneš, taigi kaip turėsime elgtis toje sudėtingoje situacijoje. <clears throat> Ar turėsime ieškoti e, kažkokių, kažkokių atsako galimybių Kinijoje dėgiamams priemonėms. Komisijai aš galiu pasakyti, kad testų pradėtus darbus ir stengtųsi susidėrėti dėl geriausio įmanomo susitarimo. Ačiū, pirmininkas. Ačiū, stiks žodį basui Aichautui, kuris atstovauja ir pavaduoja Satuhasi šešėlinio pranešėją. Ačiū, ponė pirmininkė kaip ir Krisui, man sudėtinga dabar diskutuoti dėl šio klausimo, turint omenyje, kad taršos leidimų kaina ir toliau krinta ir atrodo, kad kolegos vis dar nesuvokia klausimo rimtumo. Su argumentai atrodo pati pakankamai įtikinami, tačiau e, tas žlugimo sistemos galbūt kai kuriems iš jūsų atneštų palengvėjimą. Taigi reikėtų galbūt svarstyti klausimą, kaip e, rimtai ES klimato politika apskritai gali būti vertinama pasaulio mastu. Galiu konstatuoti, kad Europa įkavo e, diskusijose arba diskutuodamas su kitomis šalimis dėl aviacijos įtraukimo į tarsos lygimų prekybos sistemą pasiekė neblogų rezultatų ir kuomet e, Europa ėmėsi veiksmų, tai prasidėjo tikra diskusija ir viskas, reikalai juda į priekį. Taigi, jeigu jūsų strategija pasiteisino ir reikalai juda, man truputėlį keista dabar, kad komisija stabdo šį laikrodį ir keičia savo strategiją. Laikrodis e, veikia gerai, tai kodėl jį reikia stabdyti. Ir nes dabar prasidės problemos. Mes dabar tikimės, kad į kavo imsis kokiu nors veiksmu, tačiau ką darysime, jeigu jis šių veiksmų nesijims ir kaip vėl galėsime paleisti tą laikrodį. Atsižvelgiant į nuotaikas taryboje ir parlamente, aš tikrai nesu tikras, kad laikrodis kada nors vėl bus paleistas. Taigi, kodėl tai pasielgėme, kodėl sustabdėme veikiančią sistemą, Vien dėl to, kad išsigandome, ką pasakys mūsų partneriai pasaulyje. Mes pakeitėme strategiją, patys save įspėtėme į kampą. Ir jeigu į kao mastu nebus susitarta, turėsime vėl pradėti diskusijas, ar grįžti prie senos sistemos ar ne. Aš nesuprantu tokios strategijos. Kodėl turime keisti veikiančią strategiją? <clears throat> Mes paprasčiausiai nusileidome kitų valstybių spaudimą. Noriu išgirsti iš komisijos, kaip tą laikrodį vėl paleisime, jeigu į kavo nebus pasiekta jokių rezultatų. Noriu išgirsti aišku atsakymą iš šį klausimą, nes tokios strategijos tikrai nesuprantu. Taip pat noriu dar kartą grįžti prie aviacijos ši pramonės šaka nemoka prietinės vertės mokesčio už kūrą. Mes e, taip pat per įvairius oro uostų mokesčius e, subsidijuojame aviaciją, subsidijuojame oro transportą ir galiausiai, kai atsirado galimybė, kad šis sektorius pradėtų bent kažkiek mokėti, mes e, sustabdėme šią sistemą. Tai iš tiesų nesuprantu, kodėl taip elgiamės. <clears throat> Iš tiesų, jeigu bandote dabar tvirtinti, kad skrydžių bendrovė susidarė dėl klimato kaitos politikos, tai tikrai patikrinkite faktus, nes tai netiesa. Aš raginu visus uh, nepritarti šiam komisijos pasiūlymui sustabdyti laikrodį, nes tikrai noriu išgirsti rimtus komisijos argumentus. Mes pateikėme savo tinkamus pakeitimų pasiūlymus. Viename iš jų teigiama, kad <clears throat> kalbant apie įplaukas, kurios yra pakankamai teorinės, aš nelabai įsivaizduoju, kokios tos įplaukas apskritai galėtų būti, tačiau tikėkime, kad tos įplaukos bus panaudojamos kovoti su klimato kaita, tačiau atsižvelgiant į tai, kokios yra taršos leidimų kainos, tai tie argumentai yra labiau teorinio pobūdžio ir galbūt visiškai nereikalingi. Ačiū Basui Aiskautui, dabar. Maloniau. Dėkoju, ponė Pirmininkė. Nu, bandysiu atsakyti į bas klausimą, kodėl komisija siūlo tas priemonės dabar. Na taip, jie visą laiką laikėsi stipriai tos pozicijos, jeigu jos nebūtų buvę, nebūtų uh, E, reikėdis jokių veiksmų, kai, nu, kai, kai ir tuomet galbūt nu, nenustoja kinai pirkti Airbuso lėktuvų. Tai štai, e, dabar komisija, kad ir ką besakytų, politinė realybė yra šiek tiek kitokia. Ir egzistuoja tam tikra politinė realybė, kurio yra pagristas tas sprendimas. Na, šiaip ar taip džiaugiamės kolegos Peter Lyze pranešimu. Mano pozicija tebelieka nuosekli. Jeigu reikia atlikti tam tikrus mažinimus, tai tie mažinimai turi vykti tarptautiniu, globaliu lygmeniu. Veiksmų e, reikia imtis į kau lygmenių pirmai pradžiai. Tai būtų visai neblogas dalykas. Komitetas susitiks, pasižiūrėsim, kas atsitiks e, rugsėjo mėnesį. Gerai, politinį spaudimą daryti reikia ir siekti globalaus susitarimo. Nes mes čia kalbame apie tarptautinius skrydžius, tarptautinius e, lėktuvus, kur ir čia reikalingas tarptautinis susitarimas. Juos reikia apmokestinti, reguliuoti, remiantis tam tikrais tarptautiniais dokumentais. E, turime atsižvelgti ir geografinės realijas. Aš manau, kad dėl IKAO susitarimas bus pasiektas ir aš, e, jeigu tekstas bus parengtas išmitingai, tai ketinu jį paremti, dėkoju. Ačiū kolegai Kalanan. Kolega Šimanski. Ist nicht da, dann gehen wir. Jo nėra. Tęsėme. Ponas Mačių Groš. Dėkoju, pirmininkė. Aš nesiuošiu kartoti to, kas buvo pasakyta. Mes transporto komitete jau diskutavome šiuo klausime ir darome tokias pačias išvadas kaip ir jūs. Mes suvokėme, kad e, dabar yra vilties, kad ICAO gali kažką padaryti. Visos frakcijos iš esmės remia komisijos pasiūlymą. Mes norime tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šita iš, išimtis turi padary, būti padaryta neilgesniam kaip metų laikotarpį. Jeigu ICAO jokių rezultatų nebus pasiekta, tai nebus net jokių diskusijų mes tiesiog darysime taip, kaip buvome nusprendę prieš tai daryti. Po ICAO susitikimo yra vilties, kad bus kažkokių pasikeitimų, tačiau nepriklausomai nuo to visus savo būsimus žingsnius šiuo klausimu komisija turėtų prieš tai aptarti su parlamentu, nepriklausomai nuo to, ką sako procedūros. Aš nenorėčiau atsidurti tokioje situacijoje, uh, kai 2014 metais staiga mm, prieš rinkimus mm, bus nutrauktos diskusijos šią temą, niekas su mumis nebesikonsultuos. Noriu pasakyti tą komisijai aiškiai. Mes turime tam tikrų dvišalių sutarimų su kai kuriais regionais, tačiau ES turėtų atidžiau žiūrėti į tai, Kaip sudaromos tokios dvi šalės sutartys, sakysim, atviros oro erdvės susitarimas su, Junktinė Amerikos, su Junktinėmis Amerikos valstijomis galėtų būti tokias, toks svertas palengvinantis mūsų vaidmenį dėrybose. Ir tai nesukeltų tokio įspūdžio, kad dvi šaliuose susitarimuose ES daug yra daug nuolaidesnė negu kad mūsų partneriai kitoje vandenino pusėje. Aš manau, kad mums reikėtų čia šiek tiek būti griežtesniems ir nuoseklesniems šioje situacijoje. Dėkojame ponui Grošu, toliau kalbės kolega Kramera. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos pernykštis sprendimas mane gerokai nustebino ir tada su Peter Lyze mes kalbėjomės, jūs mane drąsinote ir sakėte, kad e, nėra visiškai prasminga taip e, na, būti geriems tik tai trečiošiams šalims, o Europos viduje viską palikti taip, kaip buvo. E, Ir aš tikiuosi, būčiau tikėjęsis, kad mes atsižvelgsime ne tik į trečiųjų šalių interesus, bet ir paklausime savęs, kiek apskritai prasminga dabar grįžti tik tai prie e, emisijų priekybos sistemos ES viduje, nes klimatui tai iš tikrųjų nieko gero neduoda. Manau, kad komitetui reikėtų apie tai irgi pagalvoti ir pagalvoti apie tai, kokia yra ekonominė mūsų oro linijų bendrovių situacija, o ji nėra gera. Taigi sistema, kuri galios tik tai Europos oro linijų bendrovėms problema tik tai sustiprins, jos neišspręs. Na, dabar jūs minėjote realizmą, pirmininkė, aš noriu pasakyti porą sakinių tų klausimų. Nėra realistiška tikėtis, kad Junktinės Amerikos valstijos padarys nors kokiu nors nuolaidų šioje, šią temą. Ta, to, ta, to nepakeis ir užsienio reikalų ministro pasikeitimas, kadangi Obama jau pasirašė įstatymą draudžiantį e, Junktinių Amerikos valstijų bendrovėms dalyvauti mūsų ETS apivartinių taršos leidimų priekybos leidimų sistemoje. Taigi ir Bušas, ir Obama laikosi tos pačios į išorę nukreiptos klimato politikos. Retorika šiek tiek skiriasi, tačiau esmė ne. Komisijai nebuvo kitos išeities, kaip tik padaryti šį žingsnį, kaip ir minėjo ponas Aikaut. Iš pradžių mes keletą metų ignoravome pasipriešinimą, kurį matėme iš trečiųjų šalių pusės ir mes nepakankamai įvertinome to, ką ketina dalyti trečiosios šalis. Kolega Makelnan apie tai jau kalbėjo. Trečiosios šalis degrasino imtis atsakomųjų priemonių ir tai nebuvo blefas. jie jau pradėjo daryti tuos pirmuosius žingsnius, jie pradėjo grasinti Europai atsakomusiamis priemonėmis ir dabar apsispręsdami mes neturime vėl rizikuoti, kad po metų, nepriklausomai nuo to, kas ten bus su ta ICAO, mes atsidursime aklygatvyje mes tada nežinos, mes tada tiesiog turėsime atsisakyti to sprendimo, kuris bus paprasčiausiai neįgyvendinamas. Dabar apie išlaidas. Trečiosios šalis nuolat iškelia tokį argumentą. Trečiosios šalis apskritai niekada nekalbėjo apie kainą kaip argumentą. Jiems rūpėjo kad ES nesikištų į jų oro erdvės reikalus. Ir šito, į šitai komisija niekada neatsižvelgia. Ir Peterio Lyze pranešime tai irgi ignoruojama. O man atrodo, kad jeigu mes siekiame tarptautinio susitarimo, nesvarbu kokiu instrumentu jis būtų be pasiektas, uh, mes turime suvokti, kad ES negali prikišti savo nuomonės visam pasauliui. Mes nesam pasaulio reguliuotojas, mes turime bendradarbiauti, o ne primetinėti savo taisyklių. Ir galbūt tada dienos pabaigoj pasieksime to rezultato, kurio jau nuo Kopenhagos laikų siekiame. Mes neturime būti tie, kurie nori parodyti pasauliu, kaip reikia daryti, nes niekas mūsų šito vaidmens, kurį mes savo prisėmėme, nepripažįsta. Toliau. François Gostet. Dėkoju. Norėčiau trumpai grįžti prie to balsavimo, kuris vyko šį rytį įtre komitete. Aš dalyvavau tame balsavime. Buvo balsuojama dėl atmetimo pakeitimo. Plati dauguma pritarė tam atmetimui. Visą tai reiškia, kad mes neturime bendro sutarimo ir mes nepritarėm Europos komisijos siūlomai pozicijai. Na, o šiaip, kai dėl Peter Lyzė pranešiau, norėčiau pasakyti štai ką. Pritariu kolegų paskutiniams pasisakymams ir norėčiau kai kuriems iš kolegų pasakyti, kad mes neturim teisės elgtis naiviai. Ir jeigu nėra abipusiškumo principo, tai tuomet reiškia, kad būdami likę vieni tiesiog klysime. Mes jau žinome, kad yra buvę, pavyzdžiui, grasinimų tam tikrų iš Kinijos. Buvo e, grasinama, kad bus atsisakyta pirkti Airbuso pagamintus lėktuvus. Ir tai štai tas pavyzdys toks iškalbingiausias gal. E, pritariu kolegoms, kurie sako, kad ES negali e, priimti sprendimų pati viena už visą pasaulį. Tikėkime, kad vieną gražią dieną bus sustarimo galimybė tarp ES valstybių, tarp ES ir trečiųjų valstybių, o kol kas reikėtų laikytis atsargumo pozicijos. Na ir pritariu mūsų pranešėjui Peter Lyze. E, pritariu tiems kolegoms, kurie sakė, kad reikia elgtis labai atsargiai ir atsakingai. Komisarės sprendimas, ko gero, buvo išmintingas sprendimas. Nors, aišku, sunku bus pasiekti tarptautinio susitarimo, tačiau tikėkime, kad gal vieną gražią dieną mums pavyks jo pasiekti. Dank, Vittorio Prodi. Vittorio Prodi dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šįryt įtre komitete aš balsavau prieš tą atidėjimo priemonę. Kodėl? Todėl, kad man susidarė toks įspūdis, jog jeigu pasirinksime tokią priemonę, kuri remtųsi rinkos mechanizmu, reikėtų laikytis nuseklaus požiūrio. Tačiau. Jeigu kas nutiktų, jeigu tas mechanizmas nebūtų tinkamai taikomas, nes apie Kyoto protokolą pasisakymai būna vis kritiškesni. Manau, kad 15 procentų emisijų yra susijusios su Kyoto protokolu. Jeigu prisimintume įvairias deklaracijas, tokias kaip Balio deklaracija. Kolegos minėjo kitas deklaracijas. Turėtume grįžti prie Kyoto protokolo aptarimo pakartotinio ir gal parengti naują protokolą, kur būtų numatyti nešališkumo ir teisingumo principai, remiantis būtent Balio deklaraciją. Grįžkime prie ICAO, prie komercinės aviacijos. Norėčiau priminti, kad čia situacija iš tikrųjų labai sunki. į stratosferą pateko daug anglies iš metalų, e, iš komercinių lėktuvų. Tos dalelės lieka ten po keletą metų. Troposferoje jos išlieka savaitę, kur meteorologiniai reiškiniai intensyviausi. Taigi problema iš tikrųjų labai rimta. Tad yra ypač skubu reaguoti. Būtent dėl tokio tos anglės neįrimo ir, ir aktyvumo būtina diskusijoje įvertinti visus faktorius. Ir nežinau, ar IKAO žino, kad egzistuoja šita problema, nes šitas argumentas gali turėti esminę reikšmę, kai teks priimti sprendimą dėl išmetalo pribojimų. Nauji moksliniai tyrimai rodo, kad e, klimato kaitos sukelta situacija tampa vis sudėtingesnė. Ačiū. Ačiū, steiksiu žodį komisijos atstovui, ponė Batran. Labas rytas visiems. Norėčiau naudodamas į progą padėkoti pirmiausiai pranešėjams, tiek Envi, tiek Tran komiteto pranešėjams už tai, kad pakankamai greitai atliko savo darbus rengdami pranešimus, taip pat <clears throat> įvertino komisijos pasiūlymus Atsižvelgiant į tai, kaip visas darbas buvo atliekamas, mes e, tarptautiniu mastu turėtume iš to išpešti nemažai naudos, siekiant sustarti į kau viduje. Mūsų pasiūlymo ašis yra numatyti 16 straipsnio nuostatų galiojimo laikiną sustabdymą. Mes niekuomet nestikome su to, kad būtų kvestionuojamas mūsų ATLPS direktyvos teisėtumas ir mes esame visiškai tikri dėl savo pasiūlymo teisėtumo pagal tarptautinę teisę tas būdas e, numatyti išimtis direktyvos nuostatų galiojimui yra būtina, siekiant užtikrinti, kad e, aviacijos e, pramonės veikimo sąlygos nebūtų iškreipytos šiuo metu arba netinkamai pakeistos. Dėl visų kitų aspektų reikia, aišku, tolesnių diskusijų, tačiau aš manau, kad e, numatyta nuostatų taikymo sustabdymo vienerių metų trukmė yra optimaliausia ir būtent ir buvo pasirinkta savo pasiūlyme į kavo. Visuomet buvo ir lieka ta pagrindinė institucija, priimant politinius sprendimus susijusius su aviacijos keliama tarša. Buvau nustebusi teiginiais, kad ES čia bando kitiems primesti savo valią, mes visuomet stengiamės susitarti tarptautiniu mastu dėl sprendimų būtinų kovoti su klimato kaita. Atrodo, kad ir visuomet stengiamės gindami ES identitetą užsienyje, e, dėkti savo vertybės kitiems savo partneriams. Kivaizdu, kad e, tam, tikra, tam tikrų mastų tie, kurie priešinasi tarsos leidimų priekybos e, sistemai, mane, kad ši sistema trukdo pažangai į kavo viduje. <clears throat> Tai todėl mes nelabai suprantame, kad jie dabar e, nenori dalyvauti tose diskusijose, kurių metu gali būti pasiektas susitarimas tarptautiniu mastu. Todėl mes tą laikiną nuostatų galiojimo sustabdymą vertiname kaip kvietimą mūsų partneriams prisijungti prie diskusijų, jeigu iš tiesų pageidauja pažangos pasiekti tarptautiniu mastu, tai turi nešti į tos pažangos siekius ir savo indėlį. Nepaisant, e, be pasitikėjimo mums būtina užsitikrinti ir paramą savo valstybėse narėse tam, kad pramonės atstovai galėtų veikti taip, kaip numatoma pagal šias išimtis Europos skrydžių bendrovės ES e, ATLPS atžvilgių turės prisijimti tos pačius mokestinius ir kitokius susipareigojimus, kaip ir kiti pasaulio rinkos dalyviai, taigi čia nebus jokių rinkos iškreipimų, tačiau visi turi prisijimti tos pačius susipareigojimus, e, būtina užtikrinti vienodas konkurencinės sąlygas, grįžtant prie diskusijų vykstančių į kavo. Akivaizdu, kad e, grupiai bus svarbus trys dalykai siekia susitarti dėl bendros sistemos, dėl bendrų sąlygų. Jeigu bus tai padaryta, bus galima tikėtis brandžių diskusijų ir žalios šviesos susitarimui pasauliniu mastu dėl taršos leidimų arba taršos mokesčių aviacijai. Mes manome, kad pasitelkus aišku tvarkaraštį galima susitarti pakankamai greitai ir imti taikyti priemonės pasaulio mastu. Tos priemonės taip pat iš pradžių bus techninio pobūdžio, e, todėl komisijos vertinimu būtų labai svarbu, kad į kavo diskusijų metu pasiekti rezultatai būtų naudingi mūsų aplikos apsaugos politikos e, siekiams ir atitiktų šiuo metu galiojančius ES e, ATLPS tikslus. Ačiū uždėmesi, ačiū komisijai. Dabar pabaigai apibendrinti diskusijas teiksime galimybę pranešėjai Petri Lyzį. Dėkoju pirmininkė, ačiū visiems kolegoms ir kolegiams, kurios padrasinančius žodžius man išsakė. Kaip suprantu, bendra jūsų nuomonė yra teigiama. Noriu labai padėkoti ir transporto komitetui už gerą bendradarbiavimą ir pabrėžti vieną aspektą, kurį minėjo kolega Groš. Tai konkurencingumo klausimas. Europos oro transporto pramonė turi paisyti konkurencingumo, bet man atrodo, kad mūsų pasiūlymas taip ir daro. Visos Europos oro linijų bendrovės ir ne Europos oro linijų bendrovės turėtų laikytis tų pačių taisyklių. Nėra, dėja nėra Holgerio Kramerio salėje, tačiau jam pasakykite, kad visiems, visoms oro linijų bendrovėms galioja tos pačios taisyklės. Jeigu kiniečiai Europos viduje atlieka kažkokius skrydžius, tai jie turi ir mokėti, o jeigu Air France skrenda į kitą, trečiąją šalį, tai tada atitinkamų mokesčių jie nemoka. Taip yra 12 metais ir kadangi 12 metų sertifikatų kainos buvo labai mažos, tai argumentas, kad mes iškaipysime konkurenciją, yra labai nedidelis. Jeigu tai yra vidinis skrydis, sakysim, tai tie 14 centų, kurie kainuoja, visiškai mm, niekam nebus pagrindas skristi pirmiau, jeigu nori pasiekti Hamburgą, pirmiau nuskristi į Dubajų, o po to grįžti uh, iš, Frankfurt, iš Dubajaus vėl į Hamburgą tik dėl to, kad taip galbūt yra pigiau. Tiesiog tas skirtumas yra jokingai mažas. Na ir dabar mes toliau laikomės savo pasiūlymą priboti, tiksliau sustabdyti mūsų teisės akto galiojimą metams. Tačiau paprašysiu pasakyti dar kartą Olgeriui Krameriui, kad ir Junktinės Amerikos, valsty... Junktinės Amerikos valstijos neuždraudė tai taikyti šitą sistemą amerikiečiams. Yra tik tai tam tikras teisės aktas atverintis kelią dėryboms. Ir dabar tas dėrybas mes turime vesti. Dar vienas argumentas kurį, jis, kurį Holgeris Krameris turėtų priimti domin. Jis turi paskaityti visą tą dokumentą ir jo pagrindimą ir jis suvokti. Bas Eichhaut norėčiau pasakyti, jeigu jis gali, jeigu jis mane išgirs, ly, mielas Bas. Dėl politinių priežasčių mes turime sakyti, kad mes turime iškelti vėliavą ir sakyti, kad mes vieninteliai saugome uh, aplinką. Tačiau paskaityk, ką sako nevyriausybinės organizacijos. Jos sako, kad jeigu mes šio pri, e, pranešimo ir šio dokumento nepriimsime, tai tai atsisuks prieš mus pačius. Tie žmonės nėra populistai, jie visą tai sako visiškai rimtai, atsižvelgime į tai, ką sako ekspertai, aplinkosaugos ekspertai. Jie siūlo pritarti Jis dabar esminį dalyką pasakė komisija. Yra dvi galimybės, kaip visą tai galėtų vykti. Geresnė galimybė, už kurią reikėtų kovoti, yra tokia. Mes randame tarptautinį sprendimą ir visas šitos pastangos, aišku, tada atsimokės. Jeigu nerasim tarptautinio pobūdžio sprendimo, tai tada mes neturėsim ir to atsipraš, atsiprašinėjimo pagrindo nebus priežasties išsisukinėti, taip sakant. Kai dabar deramės su kinais, su rusais, su amerikiečiais, visi sako, mes norim tarptautinio susitarimo. Tai jeigu nebūtų ES, tai to tarptautinio susitarimo irgi nebūtų, kadangi nuomonės tarp Rusijos ir Kinijos ar ten Junktinio Amerikos valstijų labai išsiskiria. Ir jeigu dabar mes ne, jeigu mes dabar leisime vykti toms tarptautinėms dėryboms ir jos bus nesėkmingos, tai mes tada pasakysim patys, na tai ką, dėrybos jums nepavyko, jūs praradot savo šansą dalyvauti, tu, turėti tarptautinę sistemą, tai dabar prašau taikykite mūsų sistemą. Taigi, dabar mes turime realų šansą pasiekti tarptautinio susitarimo, kuris, aišku, nebus tobulas, bet siekti jo bet kuriuo atveju reikia. Ir uh, mūsų pastangos dėl to yra neveltui. Ačiū. Ačiū Peter Lyzijai už diskusijos apibendrinimą. 28 sausio baigėsi 12 val. pakeitimų teikimo terminas, vasario 18 vyks diskusija, vasario 26 dieną bus balsuojama aplinkos komitete, taip pat orientacinė data Balsavimo plenarinėje sesijoje yra balandžio mėno, taigi laiko turime nedaug. Dėkoju už diskusijas, už jų metu pateiktus pasiūlymus. Visi susitiksime po pietų vėl komiteto posėdėje, kurį tęsime nuo 15 valandos.